Hearing's about to begin. Kolegos, e, prašau susėsti. Pradame posėdį. Malonu pasveikinti paskirtą į komisijos narį Dimitris Avramopoulos, dalyvauti šiuose piliečių teisų laisvių ir vidaus reikalų komiteto klausimuose. Mūsų komitetas e, minėtomis temomis tai yra dėl teisingumo klausimų. Pana Vramopus, tiksliau, pana Timirmans dėl teisės reikalų ir teisės viršinybės principų e, vyks klausimas, o ponas Avramopulus sakys mūsų klausimus dėl migracijos ir vidaus reikalų. Taigi visi mūsų komiteto nariai puikiai supranta šios temos svarbą pagal darbo tvarkos taisyklių 16 straipsnio nuostatas, kuriuose yra nustatytas komisijos sudėties patvirtinimo e, gairės. Parlamentas įvertina paskirtos komisijos narius vadovaudamasis bendros kompetencijos įsipareigojimų Europai ir asmeninio bešališkumo principais. Galim pranešti, kad parlamentas įteikė kandidatui e, klausimyną su dviem bendrais klausimais, kurios patvirtino pirmininkų suėga ir trimis klausimais, kurios parengė lybė komitetas. Šie klausimai, tiksliau atsakymai jums yra išdalinti komisijos narys 15 minučių, dabar pasakysiu žanginę kalbą. Po prisistatymo komiteto nariai galės klausti 45 kartus, kiekvienam klausimui ir atsakymui bus keimas 3 minutės, minutė klausimui, 2 minutės atsakymui. Pirmus klausimus užduos politinių frakcijų atstovai ir klausimo pabaigoje paskirtasis komisaras gaus 5 minutės apibendrinimui. Turėkite omenyje, kad aš labai griežtai stebėsiu, kad būtų laikomasi nustatyto kalbėjimo laiko. Jeigu laiką viršysite, e, tai aš išjungsiu jums mikrofoną tam, kad visi turėtų galimybę pasisakyti. Posėdis bus verčiamas į 23 kalbas, taigi galite visi kalbėti savo gimtają kalbą. Nepamirškite, kad e, vyksta vertimas, taigi kalbėkite pakankamai apdairiai ir lietai. Diskusijos bus transliuojamos gyvai per parlamento interneto svetainę. Ir e, taip pat per tą pačią svetainę galima bus pasiklausyti ir posėdžio įrašo. Tai dabar steiksiu žodį paskirtam komisijos nariui Avramopoulos prisistatyti. Prašau jums žodį.